el señor presidente. Bueno, buenos días, amigas y amigos. Labas rytas, draugės ir draugai. Posėdis pradedamas. Ir posėdį Pradedame po Ispanijos sėkmės vakar vakare, geroje nuotaikoje. Ir pirmasis mūsų klausimas yra pono Liono pranešimas apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį po 2013 metų. Mums labai malonu, kad komisaras Čiolos atvyko pas mus, nes žinome, kad šios sesijos metu Komisija mums atsiunčia skirtingus e, komisijos narius ir labai malonu, kad iš šią diskusiją buvo atsiųstas ponas Čiolosas. Tai labai gerai. Taigi pirmiausia, suteikiu žodį ponui Žoržui Lijonui, pranešėjai, kuris parengė šį svarbų pranešimą. Ponas Lijonas žino, kad jis turi keturias minutės pristatyti savo pranešimą ir po to dvi minutės užbaigti diskusiją pabaigoje. Pranešėjas gali iš karto panaudoti visas šešias minutės, tačiau neturės laiko padaryti išvadas. Taigi, prašom laikytis jums skirto keturių minučių laiko. Aš jūsų nestabdysiu, jeigu jūs kalbėsite ir šešias minutės. Pone Lionai, prašom. Ačiū, ponė pirminkė, komisarė. Pirmiausia, noriu užjausti e, Vokietijos kolegas ir pasveikinti Ispanijos kolegas po vakarykščio puikaus mačo. Pirmiausia, norėčiau išdėstyti tai, kas yra du svarbiausi klausimai, kurio, į kuriuos reikia atsakyti, kalbant apie BŽUP e, reformą. Kam yra BŽUP skirta ir kodėl ji iki šiol yra svarbi 21 amžiuje. Ekonominės krizės metu prasiskolinomsioms vyriausybėms labai svarbu, kad BŽUP pateiktų atsakymus iš šios klausimus, kad mokesčių mokėtai ir toliau galėtų remti ūkininkus. Kokie yra didžiausiai iššūkiai visuomeniai? Kaip išmaitinti e, pasaulį, kai didėja maisto paklausa, kuri turėtų iki 20, 2050 metų padidėti? Taigi kaip patenkinti šią padidėjusią paklausą, kai panaudojame vis mažiau žemės, yra mažiau vandens ir mažiau energijos dėl klimato kaitos. Kaip reikia nubrėžti šį ratą ir išvengti tos audros, kurio, kurią pranašauja uh, Junktinės karalystės mokslininkai, kuris 2009 metais sakė, kad e, susilauksime didžiulių problemų 30 metais. Jeigu neišspręsime problemų, galima sulaukti destabilizacijos, maištų ir didžiulių problemų tarptautinės migracijos srityje, nes e, žmonės migruos vengdami maisto ir vandens trūkumą. Taigi, tai yra didžiuliai iššūkiai, o kova su klimato kaita ir darant žemės ūkio gamybą tvaresnė šie tikslai yra pačios reformos esmė. Tai yra svarbiausi žingsniai tam, kad galėtume užtikrinti maisto tiekimą Europos piliečiams ir prisidėti prie didėjančios pasaulinės maisto produktų paklausos. Reforma taip pat turėtų paskatinti ekologišką plėtrą, panaudojant vėjo, e, saulės, biomasės panaudojimą kuriant darbo vietas ir suteikiant galimybių ūkininkams diversifikuoti savo e, gamybą. Taip pat turime reaguoti į tai, kad reikia saugoti aplinką ir suteikti ūkininkams e, galimybę dalyvauti žemės ūkio schemose per e, reformos laikotarpį. Ir panaudodami meduolį, o ne botagą, tai yra skatinant, o ne grasinant taisyklėmis ir reglamentais, mes galime įtraukti ūkininkus į šią reformą. Reforma taip pat turi būti sąžininga visoms valstybėms narėms, tiek naujosiams, tiek senosiams, paskirstant tiesioginės išmokas. Teisingas padalėjimas tų lėšų tarp visų ūkininkų ir e, valstybių narių galėtų padėti pasiekti mūsų tikslų Taip pat reikia užtikrinti sąžiningą uh, ūkininkų traktavimą maisto tiekimo grandinėje. Šis principas turi būti visos reformos uh, pati esmė. Taip pat turime spręsti ir uh, rinkos kintamumo klausimus. Tačiau čia aš norėčiau perspėti, taip, mums reikia intervencijų, taip pat mums reikia panaudoti kitos priemonės kaip rizikos vertinimą ir taip toliau reikia atskiros biudžeto eilutės finansuoti veiksmus krizių metu. Tačiau mes turime atmesti bet kokią idėją, kad būtų pereita prie rinkos valdymo. E, plačiu, plačia prasme, praeitie tokios priemonės nepavyko ir aš net, manau, kad neturėtume eiti tuo keliu. Baigdamas noriu pasakyti, kad e, esu įstikinęs, kad parlamentas parems reformas, modernizuos e, BŽUP ir eisime naujų kelių, siekdami išspręsti naujus iššūkius. Pritardami šiam pranešimui, e, parlamentarai nustatys tą darbo tvarkę ir aš kviečiu komisarą panaudoti mūsų idėjas, tam, kad jomis būtų pasinaudota rengiant komisijos pasiūlymus, kurie bus paskelbti lapkričio mėnesį. Ačiū. Ačiū. Pone Lajonai, dabar žodis suteikiamas komisijos nariui Čiolos. Kalbėti šią svarbę temą. Merci, monsieur le président. Euh, Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Norėčiau pasakyti, kad e, man didelė garbė ir labai malonu dalyvauti diskusijose dėl BŽUP reformos. Ir kaip minėjau, per klausimus vykusius šiame parlamente, santykiai su Europos parlamentu yra labai svarbus siekiant mūsų tikslo. BŽUP reformos. Reformos, kurie atitiktų piliečių lūkesčius, mums reikia tokios žemės ūkio politikos, kurią piliečiai geriau suprastų. Norėčiau šiltai padėkoti ponui Lajanui už jo pranešimą, kurį jis teikia parlamentui šiandien ir e, dėl kurio balsuosite. Jis jį rengė draugę su kolegomis Žemės ūkio komitete. Buvo patikti pakeitimai, kurie tekstą patobulino. Taip pat norėčiau pasidžiaugti pranešime išdėstytomis tezėmis. Jame siūloma geriau be, užtikrinti geresnį bendravimą ateityje Europoje šiais klausimais. Pats pranešimas jau yra gera ryšio bendravimo priemonė apie tai, e, kuo žemės ūkio politika buvo iki šiol, kuo ji gali tapti ateityje kaip ji gali vystytis. Visą tai gerai, puikiai išdėstyta. Aš norėčiau pakalbėti apie jūsų raginimą pe, reformuoti bendrą žemės ūkio politiką pagal Lisabonos sutartį bei taip pat pagal 2020-ųjų e, Europos strategiją. Manau, kad mums atsiveria galimybės galimybės pritaikyti žemės ūkio politiką prie žmonių lūkesčių, užtikrinti, kad ta politika apimtų daugiau nei vien maisto, apsirūpinimo maisto produktais, maisto produktų saugumą. Reikia priemonių, kurios užtikrintų tinkamą maisto, mytybos grandinės funkcionavimą ir kad tinkamai dirbtų ir veiktų visi susiję veiksniai, kad būtų suteiktos. E, reikalingos galios ūkininkams. Visa tai atsispindės e, žemės ūkio politikos reformoje ir kitose iniciatyvose, kurias komisija teiks ateityje. Su dideliu susidomėjimu perskaičiau jūsų pasiūlymus dėl tiesioginių išmokų ateityje tai būtų priemonė stabilizuoti ūkininkų pajamas, bet to tai mums leistų užtikrinti, kad, kad turėtume minimalų apsirūpinimo prekėmis e, lygį. Reikia užtikrinti bent minimales pajamas ūkininkams. Tačiau tuo pat metu turime skatinti juos e, gaminti visiems reikalingas prekes. Taip pat e, e pranešime yra siūloma peržiūrėti paskirstimo kriterijus geografinius kriterijus, bei taip pat raginama užtikrinti e, sąžininką tolygų paskirstimą skirtingoms šalims ir skirtingų grupių ūkininkams. Mes e, sieksime atsižvelgti e, į ūkininkų, ūkininkaujančių nepalankaus e, klimato teritorijose padėtį. Taip pat raginama e, bendrą žemės ūkio politiką orientuoti į rinką. Aišku, daryti tai protingai. Turime pasirūpinti, kad ūkininkam, ūkininkams netektų susidurti su chaotiška rinka. Bet manau, tai neprieštarautų um, taikomiems rinkų valdymo mechanizmams, siekiant užtikrinti, kad rinka veiktų taip, kaip ji turi veikti ir kad ji ne, neįtakotų neigiamai mūsų tikslų. Norime užtikrinti įkūnikavimą visoje Europoje. E, šioje srityje egzistuoja įvairovė ir mes ją norime išsaugoti. Jums leidus norėčiau pakomentuoti pakeitimus pateiktus šiam, šiam pranešimui. Maisto produktų gamyba. Tai žinoma yra svalbus, svarbus BŽUP tikslas. Kalbame apie maisto produktų gamybą, kurią kurios gamybą finansuoja rinka, tačiau galime kalbėti ir apie prekes, produktus, kurių gamybą finansuoja valstybių biudžetai. Taigi turime kalbėti apie maisto produktų ir kitų reikalingų prekių gamybą, kurių poreikį reglamentuoja ne rinka ir jų, jų gamybą reikėtų finansuoti iš valstybių biudžetų. Dėl mūsų e, žemės ūkio politikos struktūros, apie tai jau kalbėjau atei, praeitie, dar kartą pakartosiu, manau, kad ši politika turi remtis dviem ramsčiais ir reikėtų aiškiau suformuluoti tuos politikos tikslus, taip pat ir tam, kad galėtumėme veiksmingai naudotis jau galiojančiais egzistuojančiais instrumentais. Tie instrumentai turėtų veikti metiniu pagrindu, kasmetiniu pagrindu. Yra ir kitų priemonių, kurias reikia taikyti daugiamečių principų e, pasiremiant daugiametėmis programomis, o kad pasiektume rezultatų čia reikia ilgesnio laikotarpio. Norime geriau, e, našiau tvarkyti išteklius bendroje žemėkos ūkio politikoje. Ir todėl reikia tų dviejų ramščių, kuriuos minėjau. Reikia, kad jie vienas kitą papildytų, reikia nustatyti jiems aiškius tikslus, bei taip pat užtikrinti, kad priemonės pagal tuos du ramščius būtų tinkamai įgyvendinamas. Toliau, sąlygos sąlygų ir kriterijų nustatymas. Man atrodo, kad e, iki šiol tos sąlygos reikalavimai suvaidino pozityvų vaidmenį išmokų srityje. Vėlgi kalbame apie e, tokių produktų ir prekių gamybą, kur, būt, kurių gamyba būtų finansuojama iš valstybės biudžetų. Reikalavimai ir sąlygos turėtų būti labai aiškiai suformuluoti. Tai būtų sąlygos ir reikalavimai ne tik ūkininkams, bet ir vairioms institucijoms. E, sąlygų susijimas su tiesioginėmis išmokėmis yra geras pagrindas ir jis leis mums aps... nuspręsti, sukurti kitas priemonės, kurių reikės. Toliau, rinkos priemonės. Kaip jau sakiau anksčiau, mes dėmesį sutelkėme į rinką, tačiau reikia ir tam tikro apsauginio tinklo. Reikia numatyti naujas priemonės, kurios mums leistų užsitikrinti tam, tika, tam tikrą stabilumą, ypač kalbant apie pajamas gaunamas rinkų pagalba. Toliau, e, ūkios, ūkių struktūra dideli, dideli, vidutiniai, maži ūkiai. Reikia skatinti ūkininkus, ūkius dirbti našiau ir daryti tai savo regione ir atsižvelgiant į konkrečias e, savo regiono sąlygas. Mes turime vertinti būtent šį aspektą. Ūkininkai turi persitvarkyti ir orientuotis, orientuodamėsi į rinką, tačiau nereikėtų taikyti visiems ūkininkams ir ūkiams vienodo modelio, reikėtų išsaugoti ūkių ir žemės ūkio įvairovę. Ponės ir ponai, tuo ir baigsiu savo pasisakymą, lauksiu jūsų pastebėjimų ir, pone Lajonai, norėčiau jūs patikinti, kad mes labai atidžiai išnagrinėsime dokumentą, dėl kurio parlamentas balsuos. Ir rengdamas kitas komisijos iniciatyvas, aš remsiu su tuo dokumentu. Ačiū. Ačiū, ponė komisarė. Dabar viena minutė kolegai Lavyje. Jis yra nuomonės autorius biudžeto komitete. Prašom Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Mano nuomonė, Lajono pranešimas yra tikrai geras bei puikiai apibendrina tikslus, kuriuos turime BŽUP. Ir viskas išdėstyta daug išsameu nei praeitįje, atitinka Europą 2020 strategiją. Žemės ūkio politikos tikslai ir vystimasis atsispindi mm, pranešime, jie ateityje turi likti bendrijos politiką, turime pasipriešinti renacionalizacijos tendencijoms. Tampa visiškai aišku, kad reikia pakankamų išteklių e, pasiekti tikslams, kurie yra daug platesni nei anksčiau. Taip pat norime pasiekti, eh, jog būtų tinkamai aprūpinama produktais ir nepasiduota, nepasiduodama rinkos eh, sviravimams. Eh, reikia pažymėti, kad taip pat yra užtikrintas paskelbtų, anksčiau paskelbtų tikslų testinumas. Ačiū. Dabar pasisakys parlamentarai frakcijų vardu. Pirmasis pusantros minutės EPP frakcijos vardu kolega Daton. Dėkui, ponė pirmininkė. Iškart norėčiau padėkoti Džordžui e, Lyon, taip pat visai šešėlinių pranešėjų komandai. Labai sėkmingai pavyko bendradarbiauti mūsų frakcijai E, šis pranešimas ir apskritai BŽUP yra didelis iššūkis visai ES po e, energetinių išteklių krizės 7-8 metais, po finansinės 9 metų krizės. E, tapo aišku, kad liberalizacija nėra tinkama išeitis žemės ūkiui. Žemės ūkio politikos tikslas aprūpinti europiečius maistu, bet negalime prarasti savo vietos tarptautinėse rinkose. Sąlygos, kuriuose egzistavo nuo praėjusio amžiaus vidurio, pasikeitė, reiškia, kad žemės ūkis e, bei politiniai instrumentai taip pat turi keistis. Ši raida turi tapti mm, ypač svarbi, kadangi BŽUP yra pirmojo ramščios rytis ir visiškai finansuojama iš S biudžeto. Taip pat BŽP atnaujinimas turi būti lydimas maisto pramonės modernizacijos. Viskas turi būti padaryta teisingiau tarp ūkininkų ir pačių valstybių narių. Mes norime suteikti naują viltį 40 milijonų ūkininkų ir jų šeimų. Reikia, kad atsirastų jaunųjų ūkininkų, kurie pakeistų vyresniuosius, netrukus išeisiančius į pensiją. Tai yra didelis, e, didelis susirūpinimą keliantis aspektas. Dėkui, dabar socialdemokratų frakcija, pona Soliničiak. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Pastarųjų mėnesių diskusijos EP aiškiai e, rodo į tai, kad būtina keisti BŽUP niekas nebejoja Ši bendroji politika pastaraisiais ir ateinančiais dešimtmečiais turi užtikrinti aprūpinimą svaiku maistu, bet išsaugoti bioįvairovę bei e, švarę aplinką. Mes turime atsižvelgti į socialinius poreikius, sukurti darbo vietas moteriams ir jaunimui žemės ūkija. Ūkininkai turi gauti pakankamai pam, pajamų kaip atlikį už savo sunkų darbą ir aprūpinimą visuomeniai svarbiais produktais. Įvairios frakcijos pateikė daug pakeitimų, manyčiau, į juos turėjo atsižvelgti tiek parlamentas, tiek valstybės narės. Turime priimti svarbių sprendimų, uh, kad ateityje išleisti pinigai duotų naudos visiems tiek ūkininkams, tiek vartotams. Ir baigdamas noriu padėkoti ponui Lajon už puikų bendradarbiavimą. Kolega, nobre... Ačiū. Liberalų vardu vienai minutiai žodis sutikimas poniai Polsen. Ačiū, pirmininkė, komisarė, gerbiami kolegos. Ponas Lajonas parengė pranešimą, kur kalbama apie keletą žingsnelių į ateitį. Jie nedideli, tačiau jie yra labai svarbus, nes kalbame apie tai, kaip keisime bendrąją žemės ūkio politiką. Žinoma, mums reikia bendros, bendros žemės ūkio politikos. Ji yra reikalinga ir todėl neturėtume kalbėti apie jos nacionalizavimą. Turime tai pripažinti tai aiškiai. Turime pripažinti taip pat, kad gyvename naujame amžiuje su jo E, sudėtingais klausimais ir mūsų pareiga juos išspręsti. Kalbame apie milijardų žmonių, kurios reikia pamaitinti. Be to, susidurime su didžiuliais iššūkiais dėl klimato kaitos ir taip pat gamtinių išteklių, atliekų perdirbimo ir kitų dalykų. Žemės ūkis neturėtų būti vien tik ekologinė problema reikėtų netaip į viską žvelgti. Kai kalbame apie žemės ūkį ar apie miškininkystę, žinome, kad šie du sektoriai e, turi padėti išspręsti didžiausias e, kylančias problemas. Ačiū ponė, ponai Polsen. Žaliųjų vardu dvi minutės skiriamos ponui Hoslingui. Herr Präsident! Äh, ponė pirmininkė, ponė komisarė, e, ponė Lion, ačiū Jums už pranešimą, puikiai bendradarbiavome su Jumis kaip su pranešėju, radome puikų kompromisą, kurio turi abu pritarėme. Tikrai svarbu, jog parlamentas vieningai pasisako šiuo svarbiu klausimu apie BŽP testinumą. Be abejo, pačio klausimo esmėje slypi tai, kad nepavyko susitarti dėl visko, bet kas yra mums svarbiausia ir ką norėčiau e, pabrėžti, tai, kad mes gavome žalesnę BŽUP ne tik dėl e, nu, tvarios energetikos, bet ir dėl tvaraus žemės ūkio. Džiugu, kad mes nekalbame tik, nekalbame tik apie konkurencingumą tarptautinėse rinkose, bet ir apie konkurencingumą es viduje ir konkurencijos e, sąlygas čia. Taip pat džiugu, kad negalvojame tik apie PPO žemės ūkio taisyklės, bet ir apie e, europinių žemės ūkio taisyklių ateitį. Akivaizdu, kad pirmojo ramščio lėšos turi būti aktyviau panaudojamos žemės ūkio, žemės ūkio e, naudmenų plėtrai, bet kam negalime pritarti, tą pažymėjome ir komitete, būtent eksporto subsidijos, mes atmetame tokius pasiūlymus, tikrai kritiškai žvelgėme į panašias subsidijas ir tendencijas. Norime, kad žemės ūkis atsisakytų industrializacijos, orientacijos į konkurenciją, gamybos didinimą. Norime žemės ūkio politikos, kuri būtų orientuota į ateitį, į kaimą, aprūpinimo maistų užtikrinimą, e, žemės, vandens, biovairovės išteklių išsaugojimą, taip pat būtina kovoti su klimato kaita bei žemės ūkija turi būti sukuriama daugiau darbo vietų. Ačiū. Ačiū toliau konservatorių ir reformatorių vardu. Vieną minutę sutikėme ponui Nikelson. Labai ačiū pirmininkė. Šis pranešimas leidžia parlamentui išdėstyti savo nuomonę komisijai, kuri pateiks pasiūlymus e, dėl BŽUP iki šių metų pabaigos. Mūsų Mano frakcija balsuos už šį pranešimą, tačiau noriu pasakyti, kad kai kurios dalis, su kuriuoms nepritarėme, e, reiškia, kad antrojo ramščio išlaikymas yra labai svarbus ilgalaikiai bežau pasiekmei. Tačiau apskritai aš manau, kad e, pradžia yra gera išsamei diskusijai dėl klausimo, kuris rodo, kad komitetas gali dirbti kartu. Mes esame, kaip parlamentas, atsakingi už tai, kad ateities reformos leistų žemės ūkiai konkuruoti ir išlikti ateityje. BŽUP pasikeitė labai smarkiai, turime užtikrinti, kad jie atitiktų mūsų tikslus šiame amžiuje. Turime atminti, kad BŽUP yra skirta ne tik ūkininkams, bet tai užtikrinamas e, maisto tiekimas, viešųjų gerybių tiekimas. Ir e, tam, kad pasiektume šių tikslų, turime išlaikyti dabar esamą biudžetą. Ir noriu padėkoti pranešėjai už bendradarbiavimą. Ačiū, Džimai. Toliau kairiųjų vardu. Vieną minutę, ponė, ponai Ferrerai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau pasveikinti pranešėjai. Pastarosios BŽP reformos liberalizavo rinką. Tai e, sukėlė didelę neligybę perdalėjime tarp valstybių ir gamintojų. Reguliavimas su kvotomis, intervencinėmis priemonėmis ir sąžiningomis priemonėmis e, tikrai buvo geresnis. PPO buvo paukoti labai svarbus interesai, ypač aktualūs mažiems ir vidutiniams ūkiams. Jie mm, nuolat nukenčia ir priversti gaminti mažiau, nors maisto produktų poreikis auga. Be abejo, turime išsaugoti aprūpinimo maistu užtikrinimo savarankiškumą, turime palaikyti ūkininkus, padėti jiems gaminti, užtikrinti e, tinkamas pajamas nepamirškime ir aplinkos apsaugos. Reikia atsižvelgti į atskirų Europos regionų ypatybės. Subsidijų tikslas turėtų būti panaikinti neligybę tarp atskirų gamintojų ir augintojų bei regionų. Ūkininkai turi gauti tiek pajamų, kurie, kurios leistų jums tinkamai gyventi ir toliau dirbti. Ačiū. Ponas Fontana, vienai minutiai. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti poną Lajoną, parengus šį pranešimą ir padėkoti e, Žemės ūkio komiteto sekretariatui, padėkoti taip pat ir komisijos nariui Čiolos už bendradarbiavimą su Žemės ūkio komitetu Ir tikiuosi, kad ir ateitie komisija laikysis atitinkamų teisėjų kuros procedūrų ir nepamirš vartotojų ir ūkininkų, nes dėl, nes dėl krizės, kurią išgyvename, jie ypač nukentėjo. Aš esu iš Veneto regiono, kur yra daugiau nei 150 smulkių ūkių. Juo, tie ūkiai ne tik gamina kokybiškus produktus, bet jie ir yra svarbi peizažo dalis. Jais tikrai reikia rūpintis. Tam, kad ūkininkai galėtų dirbti, juos reikia apsaugoti nuo kainų kintamumo ir taip pat išlaikyti tiesioginę paramą. Tai ypač svarbu pagal BŽUP antrąjį ramsti kaimo politika turi būti išlaikyta, nes ji padeda užtikrinti že, žemės ūkio įvairovę. Taip pat turime išlaikyti aukštus šios e, politikos standartus. Mūsų ūkininkai prašo sumažinti biurokratiją, su kuria jums tenka susidurti. Taip pat ačiū. Ačiū, ponė Fontana. Ir paskutinis šioje kalbėtojų grupėje Paskutinė bus ponė Diane Dodds, kuri kalbės neprisijungusių parlamento narių vardu. President. Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasinaudoti progą ir padėkoti pranešėjai už pranešimą. Tikrai buvo uh, malonu, kad jis surinko daug informacijos ir kad uh, vyko į valstybės narės susipažinti su situacija. BŽUP ateityje turi užtikrinti ūkininkams e, stabilės pajamas. Uh, Reikia ir toliau užtikrinti tiesioginę paramą ūkininkams, taip užtikrinant minim, jiems minima, minimalų saugumą. E, reikia užtikrinti dabartinio dydžio BŽOP biudžetą ir atsižvelgti į tai, kad ES išsiplėtė. Rinkų kitamumas neigiamai atsiliepė visai e, pramoniai, visam ūkiui Europoje mes turime išlaikyti saugumo tinklą ir taip pat užtikrinti šio sektoriaus pelningumą. Taip pat e, e, ribo išmokos e, skiriamas valstybėms narėms turi apimti ir gyvenimo lygio konkrečioje valstybės aspektą. Pavyzdžiui, Šiaurės Airijos ūkininkai, jeigu jie gautų mažiau, jeigu tiesioginės išmokos jiems sumažėtų, tai imtų grėsti jų išlikimui. Ten dirbantis ūkininkai dirba nedideliuose ūkiuose, bet dirba labai intensyviai, jiems tenka nemaža finansinė našta. Taigi būtina atsižvelgti į regionų e, į skiriamuosius bruožus ir nepamiršti to 2020 metų e, BŽUP. Pirmininkas, ačiū. Dabar kalbės atskiri kalbėtojai. Pirmas bus ponas Des. President. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Šiandien diskutuojame svarbę e, tema dėl Lion pranešimo. Norėčiau jam kuo nuoširdžiausiai padėkoti už parodytą sieki ieškoti kompromisu. Maničiau, e, pavyko rasti kompromisą primtina daugeliui frakcijų ir jis užsitikrins plačią daugumą šiandien per balsavimą. BŽUP Europoje buvo ir yra vienas svarbiausių Europos susivienimo proceso ramščių. Šiame e, pranešime aptariamos, e, aptariama e, bažų pateitis po 13 metų. Turim, turime papri, prisiminti bažų naudą, aprūpinimą aukštos kokybės maisto produktais, taip pat klimato apsauga, reikia e, stengtis didinti BŽP efektyvumą, taupyti energetinius ir kitokius išteklius, išsaugoti bioįvairovę. Tai turėtų e, leisti sėkmingai funkcionuoti BŽP ateityje. Taigi turime mm, rasti priemonių, kurios viską įgalintų tą padaryti. Po 13 metų džiugu, kad komisaras uh, pasisakė už dviejų ramščių sistemą, mano frakcija tą palaikys, pirmasis ramstis išlygins įvairiausius skirtumus žemės ūkio politikoje, o kitas ramstis padės taip pat ūkininkams, parengsime ištisą priemonių katalogą, kuris leis ūkininkams sėkmingai dirbti ateityje. EPP didelę balsų daugumą balsus už šį pranešimą. Ačiū uždėmesį. Labai ačiū. Toliau ponas Kaplos Santos. Vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Socialistai nepaprastai džiaugiasi pranešimu, nes jame atrandame savo pasiūlymus, 90 procentų pakeitimų yra geri, gerai parengti ir galime prisijungti prie 49 iš 50 parengtų kompromisų. Pranešėjas e, labai aiškiai parodė, jog BŽP bendrijos charakteris bus išsaugotas, taip pat tam turi būti suteiktas pakankamas finansavimas. E, ūkininkams toliau reikės subsidijų nauji kriterijai, ypač aplinkos apsaugė, aps, aplinkos srityje bus įvesti, todėl turime galvoti apie mm, teisingesnį e, neligumų išlyginimą e, tarp ūkininkų, apie tai kalbėjo nemažai kolegų. Taigi bažupa tęsė e, pragmatiškai protingą politiką. Ūkininkai E, tikrai e, teikia milžinišką e, naudą visuomeniai. Anksčiau tas neretai buvo pamirštama. Laukiame komisijos komunikato gruodžio mėnesį, manau, ten atrasime nemažai savo pasiūlymų, kadangi komisaras palankiai atsiliepė apie mūsų pranešimą. Dar kartą norėčiau padėkoti kolegai Lajon už puikų darbą. Jis tiesiog yra puikus pavyzdys to, kaip puikiai parlamentas nebijo prisimti visos atsakomybės. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Raimers, vieną minutę. Pone Raimers. Pone pirmininkė, pone komisarė, mėly kolegos, norėčiau padėkoti pranešiojui už puikų bendradarbiavimą ir už tuos svarbius aspektus, kurie yra išnagrinėjami pranešime dėl baužų ateities po 13 metų. Mums reikia iš naujo apmastyti boižaupą, jo netesti ankstesnės tendencijas. Žemės ūkio pagrindinis tikslas aprūpinti maistu mūsų piliečius, kadangi viešųjų prekių poreikis auga, auga gyventojų skaičius, tuo pat mažėja gamtinė išteklių, taps vis sunkiau pasiekti mums aktualių tikslų. Ūkininkai turi gaminti vis daugiau su mažesniais ištekliais. Reikia stipriai padinti efektyvumą ir ne visuomet tai pavyksta. Visos trys S institucijos yra atsakingos užtikrinti ūkininkams tinkamas darbo sąlygas. Jei norime išsaugoti įvairiapusišką ir puikų žemės ūkį ES, turime atsižvelgti ūkininkų poreikius, kuo mažiau biurokratijos ir kuo daugiau verslumo. Ūkininkai turi turėti galimybę patys užsidirbti savo duoną. Ačiū. Ačiū, pana Raimers. Dabar vieną minutę ponui Smitui. Ačiū, pirmininkė. Aš nebūsiu išimtis, pasveikinsiu kolegą iš Škotijos, Džordžą Lioną, prengus solidų pranešimą, jame yra labai daug gerų dalykų. Ir galiu prisidėti prie kitų kolegų komentarų. Ypač man patinka kad aiškiai pasakoma, jog svarbiausias tikslas yra maisto produktų gamyba, visa kita yra vertinga ir trokštama, tačiau tai yra antriniai dalykai. Turime aiškiai suvosti, kad maisto tiekimo saugumas yra integrali uh, Europos nacionalinio saugumo dalis. Ir e, už tai apsimoka mokėti. Norėčiau pakalbėti e, apie pono Lavijos e, komentarus dėl biudžeto galbūt e, škotams yra stereotipiška kalbėti apie biudžetą, tačiau jeigu neturėsime pakankamų piniginių išteklių šiai politikai, viskas bus beprasmiška. Todėl būčiau dėkingas, kad komisaras pasakytų keletą žodžių, kaip jis ketina apginti mūsų biudžetą, nes kai kurios valstybės narės, skaitant Britaniją, nori pabaigti tiesioginių išmokų sistemą. Tačiau jūs, aišku, susilauksite mūsų paramos kad būtų išlaikytas tinkamas biudžetas ir tai yra geras pagrindas vykstančiai diskusijai. Ačiū, ponė Smitai. Toliau vieną minutę ponui Vojčiachovskijai. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Lion. Šiame pranešime yra apibūdintos vizijos, kurio, kurias kurios yra svarbios BŽP ateičiai. Reikia išlyginti subsidijas. Tai yra aktuali problema. Jeigu panagrinėsime e, subsidijų esmę, pamatysime, kokie milžiniški skirtumai egzistuoja. Yra šalių, kur ūkiai siekia 500 kur išmokos siekia daugiau nei 500 eurų hektarui, o kitur naujosiuose narėse mažiau nei 100 eurų hektarui. Ilgalaikėje perspektyvoje tokie skirtumai nėra pateisinami. Ačiū ponui Smith, kuris išnagrinėjo bažupą iš biudžeto pusės. Be abejo, ateitis bažupą neįmanoma be didesnio biudžeto. Mes nenorime timti iš tų, kurie turi daugiau negu kiti. E, kaip sakė Prancūzijos revoliucijos lyderiai, laisvė gerai, bet reikia daugiau broliškumo. Turėtume mes daugiau galvoti apie lygybę ir e, tarpusavio draugystę. Ačiū ponia Vatsiachovski. Toliau kalbės ponia Debrun. Aš taip pat sveikinu šį svarbų pranešimą, nors esu šiek tiek nusivylusi dėl to, uh, kad nepavyko jame numatyti tokios BŽUP vizijos, kuri užtikrintų, kad žmonės nebėgtų iš žemės, kad dirbtų, kad ūkininkautų ir sukurtų visuomenį reikalingas paslaugas ir prekes. Mums reikia tokio BŽUP, kuri gamintų aukštos kokybės produktus, užtikrintų tinkamą žemės priežiūrą, dirbožemio e, ir vandens tausų naudojimą ir sustiprintų kaimo regionų ekonomiką ir taip pat tai leistų mums tinkamai kovoti su klimato kaita. BŽUP reikia reformuoti. Tuo tarpu didžiausia e, žemės dalį turi stambus savininkai ir gamintojai. Reikia skirti bendrai žemės ūkio politikai tinkamą biudžetą ir aš noriu padėkoti ponui Lajanui. Ačiū ponė Debruin, dabar vienai minutį ponas Skota. Ačiū pirmininkė, ponė Lajanai, kolegos komisarė. Dabartinėje situacijoje ūkiams reikia daug paramos ir daug novatoriškų pasirinkimų. Ūkin, ūkininkavimas turi vystytis ūkininkai tampa e, savotiškais verslininkais. Ir todėl mes turėtumėme imtis priemonių dėl, kad turime kažką daryti su apleista žeme. Reikėtų sistemų, kurios e, ūkininkavimą tiesiogiai susijėtų su prekyba. Tai tokį modelį galima būtų paplatinti ES. Manau, komisija turėtų palaikyti žemės ūkio kooperatyvų steigimą, kad taip sumažėtų gamybos ištekliai ir kad ūkiai galėtų būti konkurencingesni. Komisija turėtų numatyti tinkamą biudžetą, kuris leistų įgyvendinti šiuos tikslus. Nebūtina. BŽOP turėtų būti siejama su tikslais, kad būtų išvengta nesusipratimų. Uh, krizės laikotarpiu daug kas, daugelis žmonių būtų linkę e, griebti sukininkavimo, tačiau iškyla daugybė kliūčių tam. Bendra žemės ūkio politika sunku valdyti, reikia ilgai laukti, kol, pavyzdžiui, gali paveldėti žemę ir dėl to jauni žmonės negali išnaudoti potencialo, savo potencialo šioje srityje. Reikėtų taikyti lankstų požiūrį į jaunuosius ūkininkus ir turėtumėme inicijuoti, inicija, inicijuoti informavimo politiką, ji turėtų būti e, ypač skirta universitetams ir mokyklams. Medio. Ačiū. Toliau pusantros minutės ponui Nikolesku. Ačiū pirmininkė, komisarė. Noriu prisijungti prie kolegų, kurie pabrėžė šio pranešimo kokybę. Taip pat noriu pabrėžti bendrą sutarimą, kuriuo pagrindu buvo patvirtintas pranešimas Žemės ūkio komitete, nes pranešimas bando ieškoti iššūkių sprendimo priemonių. Tuo pat metu tai yra subalansuotas pranešimas, kuris stengiasi atsakyti į klausimus susijusius su naujų valstybių narių poreikiu gauti naudos iš BŽUP. Norėčiau pakalbėti apie BŽUP architektūrą. Ji turėtų būti pagrista šiais dviem ramščiais, nes jų panaikinimas transformuotų BŽUP į tokią politiką, kuri negalėtų, e, negalėtų spręsti žemės ūkio konkurencingumo principų kaimo plėtros ramščio panaikinimas padarytų valstybės narėms neįmanomu kurti naują žemės ūkį. Tuo pat metu svarbu turėti biudžetą, kuris atitiktų dabartinį biudžetą ir naujosios valstybės narės turi laikys, laikytis aukščiausių kokybės standartų, e, o tai atsispindėtų ir maisto kokybėje, tačiau tam, kad jie galėtų jų laikytis, ūkininkai turi susilaukti paramos o gerai finansuojama BŽUP reiškia užtikrintą maisto saugumą ir geros kokybės maistą. Balsuodami už šį pranešimą mes pasiūsime labai aišku signalą tarybai ir komisijai apie tai, kokia yra mūsų kaip piliečių atstovų pozicija. Ačiū. Ačiū, kolega. Toliau viena minutė ponui De Castro. Works signor presidente signor commissario onorevoli colleghi pirmininke komisare kolegos per ateinančius metus iššūkiai susiję su bžūp plėtra bus didžiuliai pavyzdžiui patenkinti maisto paklausą tvariai naudojant išteklius ir padidinant e, aplinkos apsaugą. Ir viskas e, tuo pačiu metu turime pateikti viešasias gerybės, o tai reiškia, kad BŽUP įgauna strateginę reikšmę. Jos ateitis reiškia, kad reikia spręsti visuomeniai kylančius iššūkius. Todėl e, turime reaguoti į maisto trūkumo problemas, turime gaminti daugiau ir teršti mažiau. Tai yra svarbiausios, svarbiausi mūsų žemės ūkio tikslai. Todėl žemės ūkio komitetas E, intensyviai dirbo kartu su ponu Džordžu Lajonu, su visomis politinės, politinės frakcijomis, labai gerai organizavome visą darbą ir to rezultatas yra pranešimas, kurį šiandien svarstome. Esu įsitikinęs, kad jis prisidės prie žemės ūkio politikos e, plėtojimo ir bus patiktos aiškios instrukcijos komisijos dėl BŽUP ateities po 13 metų. Ačiū. Toliau vieną minutę ponui Eilvardui. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti kolegui, kolegai Džordžiui Lainui už puikų pranešimą. BŽUP iškyla daugybė iššūkių ir didelėje Europoje svarbu, kad ES išlaikytų sieki kurti tokią politiką šią sityje, kuri užtikrintų ūkininkavimą ir e, visuomenės aprūpinimą. Nereikia e, renacionalizuoti BŽUP. Bendroji žemės ūkio politika turi išlikti bendrąją politiką. Pastarai 50 metį BŽUP užtikrino didesnį produktivumą, taip pat leido klestėti ūkininkų bendruomenėms. Už tai teikia kokybiškus maisto produktus konkurencingomis kainomis. E, apsirūpinimo maistų saugumas, kova su klimato kaita, parama kaimo regionams - tai yra pagrindiniai jos tikslai. Mes turime e, visapusiškai palaikyti šią politiką, bet jai reikalingi e, atitinkami finansai iš biudžeto. Europos žemės ūkio politika turėtų siekti uh, turi turėti ūkininkus, kad jie galėtų gaminti e, gerus maisto produktus, tačiau reikia sumažinti biurokratijos kiekį, su kuriai susiduria ūkininkai. Re, mes tikimės aukščiausios kokybės produktų, tačiau reikia pasirūpinti, kad ES iš kitur patenkintis produktai taip pat susidurtų su tokiais reikalavimais. Ačiū. Gracias, kolega, Ačiū, ponia Eilvardai. Dabar vienai minutiai, ponas Faimon. Dámy a pánové, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponios ir ponai. Didžiausia BŽP neteisybė yra tokia netolygus, netolygus ir nesažiningas subsidijų paskirstimas tarp senų ir naujųjų valstybių narių. Šiuo metu naujosiuose valstybėse narėse ketvirtaisiais metais prisijungusie prie ES e gaus tik 70 procentų subsidijų, kurios gauna senosiuose šalyse, o bulgarai ir rumūnai gaus vos 40 procentų, tačiau tuo pat metu visi konkuruoja bendrojoje rinkoje. Šią neteisybę reikia kuo skubiau ištaisyti. Visi ūkininkai turi gauti vienodas e, e, išmokas ir subsidijas. Aš palaikau šeštąjį pakeitimą, kuris išsako šį tikslą, bei tikiuosi kolegų palaikymo jam. Ačiū. Gracias, kolega. Tiene la palabra por un... Ačiū. Pone Faimon, dabar vienai minutė ponas Trenta Filidės. Ačiū, ponė pirmininkė. BŽUP buvo sukurta, kad būtų paprūpinima maisto, maistu. Kažkur 70 procentų Europos kažkada a, a, buvo maitinosi iš žemės ūkio ir BŽP sudarė 70 procentų es biudžeto, dabar sudaro 30 procentų. Turime atsižvelgti ir pasikeitusias konkurencingumo sąlygas. Tikrai didelis iššūkis krizės metu, kad bus mažinamos ūkininkams skiriamos lėšos tenka dėl to tik apgalėstauti. Naujosios BŽP tikslas skatinti tokį gamybos modelį, kuris būtų suderimas su sveikų gyvenimo būdu, aplinka, jos apsauga ir e, kitais bendrais tikslais. Žinoma, Klimato kaita iš dalies buvo sukelta dėl agrocheminio žemės ūkio popūdžio. Reikia keisti situaciją, nes tai naikina ir biovairovę. Ačiū. Ačiū. Dabar vienai minutiai ponas Egnių. Pirmininkė, aš noriu pasiskelbti esantis dirbančių ūkininkų. Ateityje BŽOP turi būti praktiškai gyvendinama ir turi būti įmanoma ją finansiškai gyvendinti. Šiandienos finansinė situacija labiausiai mums rūpi kaštai, o antrojo ramsčio tikslai m, mm, už, reiškia, kad ūkininkams nebus numatytas tinkamas finansavimas. M, Deja, e, tenka, ūkininkams tenkasi, tenka greitis įvairiausių metodų, nes gamtiniai ištekliai e, vis labiau nyksta. E, reikės pasinaudoti giluminiais grėžiniais, kad apsirūpintumėm vandeniu. Atrajotojų bandos didina metano kiekį aplinkoje. E, Jeigu mums reikalinga BŽUP, reikia tokios, kuri ūkininkams padėtų, o ne kurtų jiems kliūtis. Ačiū. Dabar vieną minutę poniai e, Harans Garcia. Ačiū ponios ir ponai. Per ateinančius kelius mėnesius diskutuosime apie naują BŽUP. Todėl svarbu susitarti, ko nepavyko padaryti pirmininkaujant Ispanijai Tačiau mes turime pastumėti diskusijas į priekį, kad valstybės narės įsipareigotų vykdyti tvirtą BŽUP su tinkamu biudžetu, kuris patenkintų 27 valstybių narių lūkesčius. Žinome, kas vyko 2005 metais, kai trūko lėšų BŽUP. Taigi reikia šio sektoriaus gyvybiškumą išsaugoti, nes jis tiekia ne tik e, nematerialias prekes, tai yra prižiūri aplinką, bet taip pat tiekia ir e, maisto produktus. Ateityje susidūrėme su kai kurių produktų trūkumu, todėl parlamentas turi užtikrinti maisto produktų tiekimo saugumą, tai yra vienas svarbiausių reformos tikslų ir e, reikia pasistengti kovoti ir su klimato kaita. Ačiū, ponio Herans, laikėtės jums skirto kalbėjimo laiko, bet kalbėjote labai greitai. Todėl sunku jūs buvo sekti. Todėl noriu visiems pasakyti tą patį, visiems, kurie dar kalbės. Reikia kalbėti taip, kad būtų galima jūs suprasti, kai jūs kalbate savo kalbą ir taip pat, kad vertimas būtų suprantamas. Ačiū, ponia pirmininkė. Šią puikią progą noriu pasveikinti pranešėją, pasveikinti poną komisarą, kuris atvyko pas mus. Taigi, apie ką kalbame? Turime atsižvelgti į tai, kad žemės ūkis, aplinka, žemės maisto produktų pramonė susidūrė su iššūkiais šiame amžyje. Turime padidinti kofinansavimą, turime išlaikyti ūkių biudžetą kuris galėtų patenkinti poreikius. Taip pat reikia kalbėti apie maisto produktų tiekimo saugumą, turime užtikrinti, kad žemės ūkis galėtų tiekti viešasias gerybės, kurių reikia visuomeniai. Na ir ketvirta, turime užkirsti kelią rinkų sviravimams, tai yra labai svarbu. E, skirti dėmesio šiems keturiems klausimams, prie jų dar grįšime ir apie juos kalbėsime. Kalbėsime apie pirmą ir antrą ramščius, e, tai kai kurie giria šią struktūrą ir ją gina. Tačiau diskusijose dėl biudžeto, tai galima pasakyti, tai yra viską perkeliasime į antrąjį e, ramstį, kur viskas kofinansuojama, tai galima e, susidurti su problemomis. Ir reikia užkesti kelią BŽUP nacionalizavimui. Tačiau komisarė BŽUP buvo numatyta jau pačioje Europos bendrijos pradžioje ir turime ją išlaikyti. Ačiū, ponė Lefolai, jūs viršijate jums skirtą laiką. Dabar vieną minutę, ponai Aš, pon, ponai Ašvat. Pirmininkė, komisarė. Besikeičiančiame pasaulyje labai svarbu, kad BŽUP keistusi taip pat, kad ji būtų kad jie atitiktų iššūkius, o ne pasiliktų praeitėje. Reformuota BŽUP gali atlikti labai svarbų vaidmenį, sprendžiant tokias problemas kaip maisto veikimo saugumas, rinkų e, sviravimai ir klimato kaita. Tačiau aš noriu paminėti dar kitus tris principus, kurie, man atrodo, nemažiau svarbus. Visų pirma, Turime pripažinti, kad geriausias būdas pasiekti tikslų BŽUP yra sukurti gyvybingą, dinamišką ūkių sektorių. Nemanau, kad turime pamiršti apie tai. Antra, kad tai pasiektume, BŽUP turi būti paprastesnė, sažiningesnė ir skaidresnė. Ir pagaliau, ponia pirmininkė, ji turi duoti vertės e, Visi sektoriai susiduria su sunkiais laikais. Ir aš noriu perspėti jūs, kad e, būtume realistiški dėl e, lūkesčių susijusių su Europos biudžetu. Tai reiškia, kad turime užtikrinti, jog lėšos būtų panaudotos efektyviai. Pirmininkė, pranešėjas parengė puikų pranešimą, noriu jį pasveikinti atlikus šį darbą ir mielai jį jam pritarsiu. Ačiū. Toliau vieną minutę ponui Baftonui. Ačiū pirmininkė. BŽUP ateitis e, vis labiau bus susijusi su klimato kaitos politika. Mano rinkimo e, e, regione kai kurios sistemos pakeistos ir ūkininkai, ūkininkams mokama už tai, kad jie taupa vandenį, vandenį ir panašiau po 13 metų reformuojant BŽP nereikėtų paukoti pirmojo ramščio, antrojo ramščio tikslams. Bendros išmokos, vienkartinės išmokos e, gali e, būti panaikintos ir tuo met e, gali nebūti pasiūlyta tinkamų alternatyvų pasirinkimas be alternatyvos nėra pasirinkimas. Velsas turi ilgą žemės ūkio istoriją ir daug kas priklauso nuo žemės ūkio. Na, o jeigu žemės ūkio politika bus pagrįsta vien tik tai klimato kaitos tikslais, tai tai gali pakengti žemės ūkio ateičiai. Ačiū, ponia. Toliau vieną minutę ponia Garcija. Ji buvo, bus paskutinė šių kal... šiame kalėtojų sąraše. Ačiū, ponia pirmininkė. Jau metų metus BŽUP stengiasi prisitaikyti ir mes kalbame dažnai apie nuolatinį reformų procesą. Lajono pranešime kalbama apie žemės ūkį kaip apie strateginį sektorių, kuris mums gali padėti įgyveninti 20 metų strategiją. Mums reikia stiprios politikos po 13 metų, turime atsižvelgti į regiono specifiškumą, tačiau turime išlaikyti ir bendrą pobūdį. Žinoma, turime rinkų sviravimų problemą, todėl reikia užtikrinti, kad ES prisimtų tinkamus įsipareigojimus tarptautiniu mastu. Mums reikia tinkamų pajamų ūkininkams, iš, tiesioginės išmokos turėtų būti finansuomas iš bendrijos biudžeto, o BŽUP turėtų sudaryti tinkamą biudžeto dalį, kad būtų galima uh, išspręsti visus iššūkius. Kalbame apie poreikį po 13 metų, nereikėtų biudžeto mažinti, nes tuomet e, pakenktume veiksmingumui. Ūkininkai, aišku, turi dėti daugiau pastangų, jie turi prisitaikyti ir žinome, kad e, e, jie turi viską žvelgti realistiškai. Noriu padėkoti ponui Lajonui už jo darbą visiems šešėliniams pranešėjams. Dabar turime pranešimą, kurį praneš, parlamentas gali patvirtinti ir užbaigti tą netikrumą, su kuriuo susidarė ūkininkai. Ačiū. Ačiū ponė Garsijai Perės. Toliau turime problemą, kolegos. Problema yra tokia. Turime 23 kolegas, kurie nori kalbėti spontaniško diskusijų dalyje. 23. Pagal taisyklės, kaip žinote, galima suteikti žodį penkiems. Be to, E, visai diskusijai buvo skirta 47 minutės, o jau dabar praėjo 59 minutės, o dar neišklausome nei komisaro, nei pranešėjo baigiamųjų pastabų. Taigi, diskusija yra labai svarbi, ši tema yra labai svarbi, išskirtinai svarbi, galbūt todėl daug žmonių nori kalbėti. Aš siūlau išimties tvarka suteiksiu žodį dešimčiai žmonių ir pirmasis yra ponas Kalinovskis panie przewodniczący panie komisarzu! odejście. ačiū pone pirmininke pone komisare. mes bandome nustatyti subsidijų dydį ir bandydami tą daryti neturėtumėme panaikinti panaikinti skirstimą Europą į senasias ir naujasias valstybės narės. Pasisakome už tokias subsidijas, kurios atnaujintų ūkius. Neturėtumėme remti ūkininkų, kurie neinvestuoja į savo ūkius. BŽP turi užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugą ir aprūpinimą maistu. Reiktų atsisakyti perteklinio rinkos reguliavimo instrumentų. Kažką turime galvoti apie tai, ką darysime pasibaigus e, pieno kvotų sistemai. Pane Ančina. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešėją E, šešėlinius pranešėjus ir visus, kurie dalyvavo rengiant e, šį labai svarbų BŽP ateičiai pranešimą. Globalėjančiame pasaulyje ES su bendrijos rinka turi e, elgtis vieningai, kad užsitikrintų apsirūpinimo maistų saugumą, atsinaujinančius šaltinius, kovoti su klimato kaita bei siekti optimaliai e, išnaudoti pasitaikančias galimybes. BŽUP turėtų e, skatinti ekologišką ūkininkavimą, skatinti konkurencingumą bei tinkamą rinkos veikimą, kad tai būtų užsitikrintas strategiškai svarbus e, apsirūpinimo e, savarankiškumas. E, kalbant apie du BŽOP ramščius, tai pirmasis ramstis turi būti pakankamai tvirtas ir taip už, užtikrinti lygias e, ūkininkavimo sąlygas ūkininkams visose šalise. Ačiū, toliau ponas Bovė. Je voudrais tout d'abord évidemment remercier euh, notre. Ačiū. Norėčiau visų pirma padėkoti e, pranešėjui. Mes visi dirbame drauge, visi norime eiti priekin ir aš norėčiau pasisakyti, pasakyti keletą žodžių, kad mes nuolatos kartojame ir suvokiame štai ką. E, Europą. Įsiveža daugybę žemės ūkio produktų. Mums reikia plataus užmojo žemės ūkio politikos, kad mes užtikrintumėme aprūpinimą maisto produktais. Dar kitas dalykas BŽP šiandien reikia formuoti dėl kelių priešašių. Tai yra neteisinga ekonomiškai, socialiai ir e, ekologiniu požiūriu neteisinga politika. Visų pirma, dėl to, kad e, gamintojai negauna atlyginimo, tik atlyginimo už savo produktus, taip pat subsidijavimas yra netinkamai paskirta. E, paskirsita taip ekologiškai neteisinga, todėl kad reikia, kad ta politika tausotų dirbožėmį. Ačiū. Dabar žodis teikiamas ponui Vandalenui. Hallo. Ja, voorzitter, kort samengevat uh, geldt voor het landbouwbeleid. Ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai sakant, žemės ūkio politikai mes turime siekti suderinti štai, ko daugiau žemės ūkio, daugiau produkcijos ir mažiau pinigų, mažiau žemės. Tai bus nelengva. Žemės ūkis tiekia mums maistą, tas turi išlikti. Turime užtikrinti aprūpinimą maisto ateinantiems dešimtmečiams, o ir nepamirškime, kad norime aukštos kokybės maisto produkto. Taip pat mm, gyvūnų bei vairovės sauga turi, lieka svarbus tikslai, bet už tokias pastangas ūkininkų rinka ne, netlygina. Taigi e, turime mes užpildyti tas spragas, kurias e, laisva rinka palieka. Jeigu mes neteiksime tinkamos paramos, daug aplinkos tikslų nepasieksime. Ačiū. Toliau žodis sutikimas ponui Paskai. Si uvedomujeme, že spoločná polnospodárska politika Európskej únie je veľmi zložitová. Ačiū. ES bendroji žemės ūkio politika yra labai sudėtinga ir, ir opus klausimas. Taip vadinamo istorinio principo taikymas netgi po plėtros, kalbu apie žemės ūkio subsidijavimą, tai ženkliai iškraipė politiką. Teikdami paramą ūkininkams turime sėti ją su tikslais ir kriterijais, kad tai būtų sukurtos sąlygos uh, užtikrinti konkurencingą rinką ir, ir, ir lygias galimybės visiems ūkininkams. Reikia teisingo pagal, pagalbos paskirstimo, kad visi gautų vienodas išmokas ir galėtų veik, veiksmingai konkuruoti. Todėl reikia paremti šeštąjį pakeitimą šiam pranešimui, kuriuo siekiame pranešime užtikrinti e, sažiningumo kriterijų. Ta. Ačiū. Dabar norėčiau perduoti žodį poniai Vertman. Ačiū, ponė pirmininkė. E, mėly kolegos, reikia BŽUP nuoseklių rėmų. Tai turi sustiprinti es, bet reikia atsižvelgti į regioninius skirtumus. Austrija ypač svarbus antrasis ramsis, kai galvome specialias aplinkos ir investicinės pro problemas E, daug problemų kyla žemės ūkiui, netrukus gyvens pasaulyje 9 milijardai žmonių, o klimato kaitos pasiekmes taps aštresnės, mažiau bus vandens kitų išteklių. Turime siekti, kad es geriau bendradarbiautų ne tik tarpusavę, bet aktyviau bendradarbiautų ir su tarptautinė bendruomenė. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis tikimas ponui Šonui Keliui. Uh, discussion... Šiandienos diskusijos yra tikrai labai daug žadančios. Aš ypač džiaugiuosi tuo, kad akcentuojami jauni žmonės e, imtis ūkininkavimo. Tai yra labai svarbu. Taip pat tai, kad e, ne, neturėtų BŽP būti e, renacionalizuojama komisija, sutinka, kad turi būti išlaikyti du ramšiai, nes be pirmojo ramšio nebus antrojo ramšio, nes nebus sukurtos viešosios gerybės. Ir kaip ponė Dots sakė, turime užtikrinti, kad viskas būtų sąžininkai ir teisinga, ypač atsižvelgiant į kaštus ir valstybių narių skirtingą perkamąją galę. Ponas Langen kalbėjo apie istorinį e, principą. Ir tai ūkininkams yra labai svarbu. Jiems reikia nusiųsti aiškę žinę, ko tikėtis, kad nebūtų erdvės spėliojimams. Taigi norėčiau, kad būtų nusiusta tokia žinia, kad komisija tą padarytų kiek įmanoma greičiau. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponui Markui Tarabelai. Pone pirmininkė, pone komisarė, aš taip pat norėčiau pasveikinti kolegą Džordžą Lainą parengus puikų pranešimą ir e, dėl BŽP reformos. BŽP yra labai svarbi politikos rytis, tai yra, mes kalbame apie ES socialinę aplinkos sauginę apsirūpinimo maisto produktais politiką, mes norime labiau m, mm, priimtinos politikos, taip pat tai, saž, sažiningesnio. E, subsidijų paskirstimo visoms 27 valstybėms. Kalbant apie, e, e, apie ekologiškų produktų gamybą, mums reikia įdėkti reikalingas priemonės. Uh, kad užsitikrintume apsirūpinimo e, maisto produktais saugumu. Taip pat e, reikia tokios politikos, tą politiką turi paremti atitinkami, fond, atitinkami finansai. Taip pat reikia nepamiršti tokių dalykų kaip e, atsinaujantis energijos šaltiniai, dirbožėme erozija. Mums reikia paprastesnės BŽUP, kuri leistų uh, tenkinti ūkininkų poreikius ir būtų nuosekli tuo pat metu. Ačiū, ponė Tarabela. Dabar norėčiau suteikti žodui ponui Silvestris ir pasinaudoti galimybę padėkoti už puikias vyšnes, kurias jis atsinešė į komiteto posėdį, kai svarstėme šį klausimą. Ačiū pirmininkė BŽOP, išliks labai svarbia ilgą laiką, kalbant ir apie užimtumą. Užimtumas Europoje žemės ūkio srityje nukrito 20 procentų, per pastarąjį dešimtmetį buvo prarasta daugiau nei milijonas darbo vietų. Jei norime sprendimų, už kurie didintų užimtumą, turime investuoti į BŽOP, užtikrinti, kad būtų suteikti reikalingi ištekliai ir užtikrintas stabilus augimas, kad sugrįžtume prie tokio pat finansavimo bent jau kaip praeitįje. Komisarė, parlamentas prašo ne numatyti tuos pačius išteklius, bet padidinti išteklius, padidinti finansavimą. Rubikonas mestas, burtas mestas Rubikonas peržengtas. Mums reikia ženkliai padidinti finansavimą žemės ūkiui. Pono Lajano pranešime yra daugybė gerų pasiūlymų, kaip kovoti su kintamomis rinkomis, užtikrinti e, ūkininkams reikalingas priemonės. Alvis. Ačiū. Toliau paskutinis kalbėtės ponas Alves. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes taip pat pasisakome už stiprią BŽUP tiek ūkininkams, tiek visiems europiečiams turime būti ambicingi, drąsus atsakyti į iškilusius iššūkius. Tas turi būti įmanoma padaryti visose Europos regionuose. Visos Europos labui reikia BŽUP, kuri būti tvari. Istoriškai susiklostęs pinigų perskirstimas pastatė E, Portugalijos ūkininkus į prastesnę padėtį, situacija negera, neatsižvelgta į visus e, skirtumus, turime keisti situaciją, kad rinkos tinkamai funkcionuotų ir ūkininkai gautų tinkamą atlygį. Žemės ūkis turi būti produktyvus. Turime galų galę aprūpinti savo piliečius maisto produktais. Ačiū. 30 žmonių prašė žodžio ar klausėte, dar 30 žmonių prašo žodžio per spontaniškas diskusijas ir du žmonės e, dėl darbo tvarkos. Dėl darbo tvarkos žinau, kad kolegoms rūpi taip pat kaip ir man e, ši procedūra, tačiau Žemės ūkio komiteto nariai, kurie dirbo rengiant šį pranešimą labai ilgą laiką, ir dalyvauja šioje diskusijoje nuo pat pradžių, mano nuomonė, nusipelno, kad jų nuomonės būtų išklausytos. Ir man nepavyko susilaukti jūsų dėmesio, kad jūs pamatytumėt, kad aš keliu kortelę. Todėl noriu paprašyti, kad e, komisaras pakablėvėtų apie tai, kaip perkelti e, nepalankius regionus į pirmąjį ramstį. Pone Maginės, aš žiūrėjau į jūs beveik visą laiką posėdžio metu ir mačiau jūs. Aš žiūriu į jūs ir visus kolegas, tačiau dėja problema šiuo metu yra ta, kad šis, ši diskusija nėra taip struktūrizuota, kad būtų steigta pirmenybė atitinkamo komiteto nariams. Šiuo metu e, ši procedūra skirta skirta tam, kad visi kolegos galėtų e, gauti žodį. Ir Pagal taisyklės mes galime suteikti žodį penkiems kalbėtojams, leisime pasakyti dešimtai, dešimčiai, nes šis klausimas yra labai svarbus. Suprantame, kad e, reikia padalinti laiką visoms politinėms frakcijoms e, ir skirius po minutę visiems, visi kalbėjo po pusantros, tai labai sunku užtikrinti galimybę visiems pasisakyti. Jau skiriant daugiau laiko ir taip negu buvo skirta politinėms racijos. Ponas Stageris taip pat nori kalbėti dėl posėdžio tvarkos. Ačiū, ponė. Pirmininkė, greičiausiai jūs mane turėjote omenyje. Norėčiau prisijungti prie kolegės išsakytų minčių. Ačiū už jūsų dosnumą dešimčiai kolegų leisti pasisakyti. Bet suvokiame, kad tema labai svarbi, kai kurios kitose Europos dalyse situacija ypač sudėtinga ir tai domina visus komitetus. Toliau nesutvarkyta spontaniškų diskusijų procedūra, apie tai kalbate, tai prašau ją sutvarkyti. Ar nebūtų galima prašyti žodžio likus trims dienoms iki diskusijų ir būtų gerai žinoti, kas gaus pasisak, kas gaus žodį jums taip pat būtų mažiau rūpeščių. Tikrai labai džiaugiamės jūsų gerumu, leisti pasisakyti e, didesniam skaičiu kolegų, tačiau aš jūs suprantu, taigi supraskite jūs ir mane. Ačiū, jūs esate teisus. Bet visa ši, prašau, žodžio procedūra yra subjektyvi nes pirmininkas žvalgosi po salę, tačiau žmogaus akis nėra tokios pat kaip reptilijų, kurios gali apžvelgti daug didesnį plotą. Tai, na, aš pamatau tuos, kuriuos pamatau. Iš tikrųjų, šis, ši procedūra dar nėra iki galo e, išnagrinėta, šis klausimas dar neišspręstas parlamento biure. Pone Maginės pastebėjo, kad mano, kad e, konkrečių komitetų nariai turėtų, mm, kad jiems turėtų būti skiriamas prioritetas, bet tai nenumatyta. Taisyklėse tik pasakyta, kad pirmininkas, pirmininkaujantis posėdėje, turi spręsti šį klausimą ir dėl to pirmininkas kartais atsiduria sudėtingoje situacijoje. Taip pat yra kolegų, kurie nesilaiko taisyklių. Melinoji kortelė nėra galimybė paprašyti žodžio, ją nereikėtų naudotis, kad e, atkreiptumėte pirmininko dėmesį. Melinąją kortelę galima naudotis, jei norite užduoti klausimą kalbančiajam, pusės minutės klausimą, tuo, tuo momentu, kai jisai kalba. Tačiau kai kurie nariai melinomis kortelėmis mojoja visą laiką. Man atrodo, kad reikės surenkti mokymus, kad visi suvoktų, kaip melinoji kortelė turėtų būti naudojama ir kad jis skirta tik tai konkrečiam tikslui. Jei jūs norite, jūs norite paprašyti žodžio per prašau žodžio procedūrą, jūs keliate baltą kortelę, jūs mojuojate ranką. Mm, tačiau mes jau dabar tikrai atsiliekame nuo darbo tvarkės. Ir visa tai, visas šis aiškinimas užtrunka ir dar galėjo pasisakyti trys žmonės. Dabar suteikiu žodį komisijos nariui Čiolos, kad jis galėtų e, pakomentuoti išdėstytas mintis šiose diskusijose. Pone Čiolos. Monsieur le Président, euh, je sais. Pone pirmininkė, nežinau, ar daug buvo užduota klausimą, tačiau pastebėjau, kad buvo pateikti pareiškimai, išdėstyti tam tikri principai, kurie atsispindėjo ir pranešime. Tačiau Iš šios diskusijos supratau, kad mums reikia bendrosios žemės ūkio politikos, kurie būtų bendrijos politika. Mums reikia biudžeto, kuris atitiktų siekiamus, bažiau pasiekiamus tikslus, realistiško biudžeto. Realistiškas biudžetas yra toks, kuris atitinka BŽP iškeltus tikslus. O šiaip mes vis reikalavome iš ūkininkų daug, vis daugiau ir norime, kad skirtos lėšos būtų panaudotos geriau. Taip pat Pasižymėjau, kad ponas Levandovskis, biudžeto komiteto pirmininkas, taip pat čia yra ir galbūt jis gali būti patvirtinti, kad BŽUP turės biudžetą, kuris atitiktų jos tikslus. Taip pat pasižymėjau faktą, kad tam, kad BŽUP galėtų pasiekti ją iškeltus tikslus, turime atsižvelgti į įvairiausius ūkininkavimo skirtumus visoje Europos Sąjungoje. Reikia atsižvelgti į šią įvairovę. Taigi skirtingo pobūdžio ūkininkavimas įvairiose regionuose galėtų prisidėti prie iškeltų tikslų vykdymo. Ne tik tiekti produktus į rinką, saugiai tiekti produktus į rinką, bet taip pat atsižvelgti ir į aplinkos klausimus, išteklių tvarkymą, taip pat atsižvelgti į ekonominės plėtros kaimo vietovėse potencialą. Aš taip pat girdėjau Jūs sakant, kad BŽUP ateities svarstymas turėtų paskatinti ir jaunimą, suteikti jiems galimybių E, ūkininkauti, kad ūkininkavimo veikla būtų veikla su ateitimi. Norėčiau atsakyti ponui Kelį dėl tiesioginės paramos. Manau, kad tam, kad e, žemės ūkis būtų, ūkis būtų sažingesnis, e, politika būtų skaidresnė ir efektyvesnė, turime apibrėžti principus tiesioginiai pareimai. Taigi istorinė referencija nėra kriterijus, kuris yra sąžiningas, skaidrus. Mes nu, turime pakeisti šį istorinę, šią istorinės referencijos principą aiškesniais principais, kad e, galima būtų atsižvelgti į ūkininkavimo įvairovę ES ir galėtume suteikti valstybės narėms ir regionams priemonės sustiprinti turimus išteklius. Pabaigai norėčiau e, pabrėžti idėją, kad mums reikia BŽUP visai Europai, reikia tokios politikos, kuri būtų skirta visai Europos Sąjungai, politikos, kuri e, negali, neužkirstų kelio kitiems pasaulio regionams plėtoti savo ūkininkavimą. Ačiū, ponė Čelosai. Dabar užbaigti diskusiją paprašysime pranešėją poną La, Lajoną. Noriu pasveikinti į atlikus puikiai darbą. Pone Lajonai, prašom. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Komisarė, norėčiau visų pirma aptarti svarbiausias temas, kurio, kurias aptarė kolegos diskusijų metu. Nauja strateginė maisto gamybos svarba ir BŽUP. Duramšiai sutinku, maisto gamyba turėtų būti BŽUP esmė. Taip, visiškai sutinku, būtent e, tai ir yra BŽUP esmė. Mes turime užtikrinti, kad e, ūkininkavimo sektorius būtų pelningas, kad jis galėtų kurti viešasias gerybės. E, reikalingas, reikalingi finansai, sutinku, teisingas subsidijų paskirsimas valstybėms narėms. Sutinku, tą klausimą reikia spręsti. Reikia objektyvai skirsyti lėšas valstybėms narėms. Taip pat būtinybė e, prisimti iššūkius pagal 2010 Europos strategiją. Taip, e, ūkininkavimas ir BŽUP turėtų tapti e, sprendimo dalimi, siekio gyventi tuos tikslus dalimi. Noriu padėkoti ponui Mišeliui Dantenui, ponui Hoslinkui, ponui Lesničekui ir Džimui Nikolsonui, mano šešėliniams pranešėjams. Jų bendradarbiavimas ir mūsų bendras tikrai geras pranešimas e, leido pateikti parlamento viziją apie tai, ko parlamentas tikisi iš BŽOP po 2013. Ir manau, kad tas pranešimas užtikrina labai tvirtą parlamento poziciją, derantį su komisija ir su taryba. Ir, komisarė, kviečiu Jūs dirbti drauge ir užsitikrinti, kad ta vizija taptų realybę. Ačiū. Ačiū. Tuo baigiame šio darbo tvarkės klausimo svarstymą. Labai svarbaus klausimo svarstymą. E, balsuosime vidurdienį. Noriu atsiprašyti tų kolegų, kurie, kuriems nebuvo sutikta galimybė pasisakyti.